kasmetinės ataskaitos baigta. Balsuosime rytoj 12 val. dienos. Toliau vienos minutės pasisakymai. Matau, kad ponas Lambrinydis jau atvyko. Leisiu jams, e, jam e, atsisėsti į savo vietą. Uh, boy. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι παρεμβάσει διάρκεια ενό λεπτού. Taigi, dabar pereikime prie vienos minutės kalbų. Turime 36 prašymus pasisakyti. Na, galime išklausyti visų, tačiau aš būsiu labai griežtas skirstydamas laiką. Viena minutė reiškia vieną minutę ir jums turi būti aišku. Pirmasis kalbės ponas Komucakos. Taigi, vieną minutę prašau. She's not here. Okay. Η κυρία Μπασέσκου, για ένα λεπτό. Tada ponia Bacesku, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išreikšti savo solidarumą ir užuojautą tiems, kurie nukentėjo nuo Rumunijoje vykusių kilusių potvinių. Daugybė tūkstančių žmonių e, nukentėjo, e, daugybė buvo evakuota. E, beveik 9 tūkstančiai būstų ir 60 tūkstančių žemės ūkio naudmenų ir 41 regioninės ir valstybinės reikšmės ga, e, kelias, 41 kelias buvo apsimti. 4,5 e, metro e, galats miesto apsaugos pylimo statyba yra labai svarbus projektas, jeigu jisai E, ne, ne, tas pylimas net laikys, tuomet įvyks didžiulė katastrofa. Ir nukentės ne tik tai įmonės, e, ūkinė veikla e, vykdantys subjektai, bet ir daugybė žmonių. Rumunija yra pateikusi savo prašymą pateikti, gauti paramą iš ES fondo. Dėkoju, nutraukiamas kalbėtojas, dabar ponas Svensinas, vieną minutę herr talman! Våra medier är för närvarande. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visą laiką kalbame apie um, būtinas uh, biudžeto būtiną karpimą ir taupimo būtinybę. Visą tai yra suprantama. Tačiau Yra žmonių, kurie apskritai nieko neturi, ką galėtų dar mažinti. Jie neturi apskritai jokių išteklių. Daugelis mūsų bendrapiliečių e, gyvena afrikietiškomis sąlygomis. Mes vis tiek tikimės, kad vis dėlto galėsime atkreipti savo dėmesį ir į paramą Afrikos šalims, kadangi ten žmonės iš tiesų badauja, jie skursta. Mes turime nugriauti sienas tarp privačių ir viešųjų e, įmonių ir įstaigų. Mes turime įskatinti e, privačių įmonių dalyvavimą tose paramos projektuose. Ponas Idalgo, vieną minutę. Saludo la memoria de Saramago, al que conocí. Ačiū. Pirmininkė, noriu pakalbėti apie Žozė Saramago. Tai buvo, buvo žmogus, kuris buvo labai gerbiamas mano mieste, gerai žinomas. Jis kovojo prieš karą Irake buvo rašytojas, nebijojo kritikuoti politinių režimų. Šis asmuo, šis rašytojas buvo tikras europietis. Ačiū. Turkija yra šalis kandidatė ir ji turi puoselėti tokias patvirtybės kaip ir ES. Todėl labai svarbu, kad jie įsipareigotų e, plėtoti abipusę partnerystę ir kaiminius santykius. Ir tai, kuo, kuo, kuo ją įpareigoja Europos parlamentas ir Europos taryba. Tačiau Turkija vykdė provokaciją turi savo e, Graikijos e, e, e teritorijoje. Turkijos laivas. E, kuris plaukė netoli Samosrakio uosto, neinformavo Graikijos apie savo veiklą. Dvišalių santykių gerinimas yra labai svarbus tiek Graikijai, tiek ir Turkijai. Pastaruoju metu buvo kalbama, kad jau e, ima rastis naujas e, šių dviejų valstybių santykių klimatas, naujos, nauja atmosfera, tačiau nuolat kyla e, klausimas dėl, tokių, dėl, tūs, dėl šios šalies gerų paskatų ir gerų intencijų, kai kalbame apie įvairius incidentus pastarojo meto. Mums reikia aišku signalą nusiųsti Ankarai, kad jinai laikytųsi įsipareigojimų. Kadenberg. Didžiausias e, iššūkis yra imunizavimas vaikystėje tai e, ir e, skiepai, ir, ir jų išradimas. Tai buvo didžiulis, didžiulis pažangos žingsnis mūsų istorijoje ir mes išvengėme daugelio mirtinų lygų. E, lygos, kurio, nuo kurių galima pasiskiepyti, jų nuolat mažėja ir motivacija mm, vakcinuotis e, nuolat didėja. Kai vaikas yra paskėpėjamas nuo, e, nuo e, svarbių, nuo, nuo tikrai sudėtingų lygų, tuomet be abejo mes jį apsaugome, mes apsaugome jo e, sveikatą ir gyvybę ir taip apsaugome visą bendruomenę. Labai svarbios skiepimo programos ne tik vaikams, E, bet ir platesniems visuomenės sluoksniams. Mums reikėtų atsižvelgti ir į mūsų e, nacionalinių valstybių e, sveikatos priežiūros išlaidų didinimo būtinybę šioje srityje ir padėti ES teikia, tai darant, atliekant tokią veiklą. Ponas Gallagher. <clears throat> Aš norėčiau paremti uh, savo kolegę iš Airijos, e, ponę Maginis, kuri kalbėjo apie Equitable Life e, problemas. E, antra vertus, aš esu apipiltas laiškais iš savo rinkėjų, kai kalbama apie būsimąją finansinę perspektyvą nuo 2014 iki 2020 metų ir konkrečiai apie e, išlaidas bendrai žemės ūkio politikai. E, reikia pasakyti, kad e, išlaidos šiems tikslams sudaro tik tai 0,4 ES BVP. Tuo tarpu mums reikia spręsti e, maisto saugumo, aplinkos, užimtumo, ir ekonomiško e, kaimiškųjų vietovių gyvybingumo klausimus. Pone Marinesku, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, Rumunija jau daugiau nei savaitę kovoja su potviniais, kur, dėl kurių 23 e, tūkstančiai žmonių žuvo ir buvo sunaikinta daugybė būstų. Ir tokiomis sąlygomis Rumunijai reikia finansinės paramos iš solidarumo fondo. Bukarest, Bukaresto vyriausybė nėra pajėgi valdyti situaciją ir e, daryti išvadas. Aš norėčiau kreiptis į Jūs, parlamento pirmininkė ir, e, komisijos, ir e, Europos komisiją, kad padėtumėte žmonėms, kurie kenčia Rumunijoje. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas toliau parems solidarumo fondo taikymą tokiomis, tokiose situacijose, kad būtų galima iš, padėti E, stichinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms. Mums reikia šios pagalbos. Ačiū. Vlasak, vieną lepto. Ačiū, ponas Vlasak, vieną minutę. Vážený pane předsedo, dámy a pán. E, Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Trans europinis tinklas taip pat apima ir paramos kelią, kuris turėjo būti nutestas šeštais metais, bet dabar išaiškėjo, kad jis būtė, bus nutestas tik dvyliktais. Ir e, jo tam tikra dalis eina per Čekijos e, natūralią, e, e per Čekijos saugomą gamtos buveinę. Buvo planuojama investuoti 6 milijonus eurų e, kofinansavimą. E, pateiks ir Čekijos Respublika, ir Europos komisija. E, kovo mėnesį Čekijos e, transporto ministerija pasakė, kad e, reikia keturių mėnesio laikotarpio e, šiam kelio gabalui, kuris eina per natūralią gamtos buveinę, e, dar apsvarstyti, bet noriu pasakyti, kad žmonėm labai svarbu, nes jie negali gyventi be kelio. Norėtume, kad komisija pateiktų e, aiškę poziciją. Ponas Tusas. E, visos ES valstybės, kurios imasi nepopuliarių priemonių, uh, Ir tos priem, noriu pasakyti, kad dabar jau 23 milijonai žmonių gauna valstybės paramą ir tokių e, valstybės remiamų skurdžių žmonių skaičius yra išaugęs, ypač Graikijoje, kur, 20, kur 32 procentai jaunimo gauna tokią valstybės paramą. Buvo pasiekti susitarimai su įvairiomis tarptautinėmis finansų institucijomis ir norima panaikinti e, tam tikras sutartis. E, tai taip pat galėtų palies, tai taip pat e, palies ir jaunimą. Ir noriu pasakyti, kad ES politikų netinkamai e, nukreipta kovoti su kapitalistais mūsų valstybėje. Ir naudinga yra tikrai tik tai didiesiam monopoliam, o žmonėm nepagerina padėties ir jie priversti kovoti. Dėkoju ponui Tusui. Ir Ponas Andriuakis, Angurakis, vieną minutę. Pone pirmininkė, tuo laiku, kai visos ES vyriausybės imasi įvairių priemonių, Graikija e, planuoja įvesti labai sudėtingas priemonės e, Reikia taip pat e, neužmiršti to, kas vyksta e, Grai e, Vengrijoje. Įmamasi įvairių priemonių Rusijoje ir Moldovoje. Norėčiau dar kartą pasmerkti tai, kad bandoma niekinti komunizmą, sulyginant jį su fašizmu. Aš manau, kad negalime sustabdyti e, darbininkų, mm, negalime sustabdyti jų kovos prieš tas priemonės, kurios nukreiptos prieš juos. E, darbininkai kovoja sunkia kova, bet tai, ta kova yra vienintelė alternatyva dabartiniai e, situacijai. Ponas Morganti, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau pasinaudoti čia progą ir trumpai pakalbėti apie Junktinių tautų konvenciją, e, žmogaus teisų konvenciją. Ši konvencija yra labai svarbi pilietiniai visuomeniai visame pasaulyje. E, pernai metų lapkritį taryba nusprendė, kad ES ratifikuos šią konvenciją, tačiau tai dar neįvyko, nes kai kurios valstybės narės mm, nesutiko prisijungti prie ES elgesio kodeksio. Aš tikiuosi, kad tai bus padaryta kuo greičiau ir skatinu visas valstybės narės kuo greičiau ratifikuoti e, Jungtinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų žmonių teisių, nes mes norime, kad Europa būtų lyderis tarptautinėje arenoje. Ir kad mūsų piliečiai, taip pat ir neįgalieji, turėtų lygiai tokias pačias teisės kaip visi kiti. Ponas Alavrakos, vieną minutę. Pone pirmininkė, Turkijos ministro pirmininko knyga kuri vadinasi Gilioji strategija, netaip seniai buvo paskelbta Graikijoje graikų kalba. E, toje knygoje kalbama apie e, Turkiją kaip apie regioninę galę ir vardėjami Turkijos interesai taip pat ir tai, kad Turkija turi interesų Kiprė. Ir tos knygos 274 puslapyje kalbama apie Kipro svarbą apie tuos žmonės ir apie religiją, kurią jie išpažįsta. Taip pat toje knygoje kalbama apie tai, kad Turkija turi interesų ir Kubos saloje. Aišku, jie neplanuoja užimti tų salų, bet Turkija domisi ir kitomis salomis. Ir norėtų dar kartą, ar tai atgauti žemės, kurios turi autonomiją. Otomanų, buvusias otomanų žemės. Ponas Obemajer. Dėkui, ponė pirmininkė. Ispanija pradėjo e, kaip ir naują dėrybų žingsnį su Turkija. Bet turint galvoje e, santykius su Turkija, mes turime nagrinėti visus mums svarbius klausimus, tarp jų ir netaip seniai nužudyta katalikų, e, klausimą dėl netaip seniai nužudyto katalikų viskupo. Ir mes manome, kad jei ES parodytų daugiau valios, galbūt mum uh, pavyktų daugiau pasiekti. Ankara pasisako už naujų dėrybų skyrių pradžią, bet e, kaip ir nesistengia atitikti uh, kitų dėrybų kriterijų. Ir manyčiau, kad dėrėdamėsi su Turkija turėtume pirmiausia atsižvelgti į mūsų piliečių lūkesčius. Ponas Tanasesku, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, čia šiandien norėčiau išreikšti apgailę stavimą, kad nors mes gyvename 21 amžiuje, kai kalbame apie spaudos laisvę, kai kuriuose šalise dabar situacija yra kaip Ispanijos inkvizicijos laikais. Ir aš nesuprantu, kaip tokios teisės, kaip žodžio e, ir išraiškos laisvės teisės, kai kuriuose valstybėse yra varžomos, e, prisidengiant nacionalinio saugumo šydų spauda turi informuoti visuomenę apie visus visuomenės gyvenimo aspektus. Ir kol ji neatskleidžia konfidencialių ar slaptų dokumentų, negalime teikti, kad spauda kenkia valstybės saugumui. Vyriausybė negali naudoti, e, naudotis tokiu saugumo m, mm, pretekstu, kad m, e, cenzuruotų spaudą. Nes m, e, Kitaip mes tokios šalies nelaikysime laisvą šalim. Ponas Komutakus, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Praėjusią savaitę Turkijos tyrimų laivas Džezme, neįspėjęs, atliko tyrimus e, gilioj, e, giliuosiuose vandenyse tose vandenise, kurie priklauso Graikijai. Ir Graikija į tai toj pat sureagavo. Noriu pasakyti, kad toks elgesys tikrai neprisideda prie šių šalių santykių gerinimo. Ir be to Turkija nėra ratifikavusi Junktinių tautų jūros teisės konvencijos. Ši konvencija uh, E, šią konvenciją pasirašė ES ir visos valstybės narės ir tos kandidatės, kurios nori įstoti ES, bet Turkija to nepadarė. Jei ši konvencija yra ES aky dalis, tai visos kandidatės e, šalis turi pasirašyti Junktinių tautų jūros teisės konvenciją. Ir jei Turkija to nepadarys, tai atsilieps būsimoms Turkijos dėryboms dėl e, narystės ES, ypač kai bus deramasi dėl žvejybos ir energetikos skyrių. Dėkoju, ponė Tunhonštain, vieną minutę. Prašom. Atsiprašau, ponė pirmininkė norėčiau grįžti prie tų diskusijų, kurios vyko šiandien. Pereisiu į lenkų kalbą. Tai yra e, dėl tų diskusijų, kurios buvo skirtas piliečių iniciatyvai. Mes nagrinėjome šį klausimą šiandien ir noriu dar kartą pasakyti, kad turime rimtai žiūrėti į pilietinės iniciatyvas Mm, socialinė komunikacija yra labai svarbus aspektas. Kai kalbame apie Lisabonos sutartį, nuolat tą minime ir nuolat sakome, kad piliečių iniciatyva yra labai svarbi priemonė e, piliečiams Europos Sąjungoje. Ir noriu pasakyti, kad Europos parlamente mes taip pat nepakankamai dėmesio skiriam piliečių iniciatyvoms. Aš kalbėjausi su daug žmonių ir e, supratau, kad žmonės net nežino, kad tokia iniciatyva yra. Taigi mums reiktų skirti pakankamą dėmesį e, šiam dalykui. Tai yra puikia galimybė priartinti Europą prie piliečių, mes negalime jos praleisti. Pone Karvalo, vieną minutę. Em Portugal atingiu um novo máximo. Ačiū, ponė pirmininkė. Nedarbas mūsų šalyje toliau auga. Portugalija viena iš šalių, kuri to smarkiaus, vien, smarkiausiai įtakojama. Daug sumažintos valstybės išlaidos ir nelikvidžios rinkos privertė Portugaliją pajausti didelę nedarbo įtaką. Turime imtis pragmatinių, efektyvių priemonių, taip pat e, remtis ES finansavimu. Tačiau tai kompetencijos toką sušvelnins tik nedaug. Mums reikia geros infrastruktūros, todėl valstybės narės turi peržiūrėti savo lėšų struktūrą ir pertvarkyti visą savo programą, kad struktūrinius fondus galima būtų panaudoti efektyviai investuojant ir lankščiai. Tai turėtų būti nukreipta į smulkų ir vidutinį verslą bei į užimtumo didinimą. Mes turėtume smulkiam ir vidutiniam verslui padėti Portugalijoje ir e, daugiau e, naujų darbo vietų sukurti e, jauniems žmonėms, kad tai sumažintų nedarbą. Ponas Budį. Dabar labai didelę nerimą kelia tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse kyla labai didelė grėsmė žiniasklaidos nepriklausomumui. Komisija, taryba bei parlamentas žino, kad turime šioje srityje nustatytus kriterijus bei standartus, kurie, pastebime, yra pažeidžiami. Uh, Mes pastebėjome, kad viešosios žiniasklaidos nepriklausomumas valstybėse narėse ribojamas, nesuteikiamos subsidijos ir daromas spaudimas e, transliuojančioms institucijoms. Tai kelia nerima. Pagal gautą informaciją apie viešuosius, e, viešuosiuose kanaluose, ji yra ribota. Ir dabar e, ponas Evil Belet pateikė savo pranešimą ir mes manome, kad taip turėtų būti įkurta audiovizualinės e, srities observatorija. Turime užtikrinti, kad žiniasklaida būtų nepriklausoma ir manome, kad Europos ombudsmenas turėtų turėti platesnę kompetenciją žiniasklaidos e, nepriklausomumui užtikrinti. Mes turime turėti spaudos laisvę, norime, jeigu norime, kad Europa būtų paremta teisės viešpatavimu. Ačiū. Pone Skalfin, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė. Pasisakau dėl to, kad esu sunerimęs dėl ES aukštojo mokslo prastėjimo. Dabar buvo labai daug diskutuojama ir turime labai aiškių ES teisės aktų, tačiau valstybės narės toliau kūra e, kliūtis ir nepripažįsta e, E, tam tikrų e, šalių e, aukšto mokslo diplomų. Pavyzdžiui, Portugalijoje tai automatiškai jie nėra pripažįstami. Ir pareiškėjai turi pateikti papildomų dokumentų, kurie uh, yra išanalizuojami, specialus komitetas juos patikrina ir tai reiškia ir papildomas e, laiko bei pinigų išlaidas. Piliečiai taip pat rizikuoja tuo, kad jie bus nepriimti. Ir tai pažeidžia universitetų teisę įvertinti atskiras aplinkybės. Tai yra netiesioginis e, direktyvos 8948 e, pažeidimas ir manau, kad komisija turėtų nutraukti tokią neteisybę. Ačiū. Ponas Kortis, vieną minutę. Presidente, kolegas, me gustaría en esa intervención Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš norėčiau išreikšti solidarumą e, pastarųjų Europą sukrėtusių potvinių aukoms. Žinome, kokia įtempta situacija Kantabrijoje, e, Galisijoje bei Baskų šalyje Ispanijos šiaurėje e, buvo E, didžiulės liūtis ir didžiulės audros ir dabar žmonės labai sunkiai dirba norėdami atstatyti buvusią situaciją. E, tar, miestų tarybos labai smarkiai dirbo norėdami sumažinti kylantį pavojų tose vietose. E, taip pat buvo prašoma pagalbos nukentėjusioms vietovėms. ES solidarumo fondas yra viena priemonė, su kuria efektyviai galima padėti tokiuose situacijose. Todėl labai svarbu įgyvendinti direktyvą dėl e, potvinių, e, kad galėtume būti pasirengę tokioms situacijoms ateityje. Ačiū. Pone Weber, vieną minutę. O kirius Kačin, vieną lėpto. Ponas Kačin, vieną minutę. Spoštovani kolegi, v nedeljo 11. julija bo minilo pet. Gerbiami kolegos, Liepos 11, sekmadienį, sukaks 11 metų nuo tada, kai Serbskos armija e, Srebrenicoje, Bosnijoje e, padarė didžiulius nusikaltimus prieš piliečius po antrojo pasaulinio karo. E, žmonės buvo atskirti nuo savo šeimų ir nužudyti. E, Ir e, pasie, Bosnijos pasienio gyventojai buvo žudomi vien todėl, kad jie buvo bosniai. Tai yra žiaurus nusikaltimas. Ir tai yra pats baisiausias etninis valymas bei nusikaltimas žmonijai. Ir e, 2001 metais e, tokį nusikaltimą tarptautinis e, baudžiamasis teismas įvardijo kaip e, tarptautinį nusikaltimą. Ir vėliau tai buvo paskelbta genocidu. Šį sekmadienį Varčanėje buvo rasta 800 nekaltų aukų palaikų, kurie bus perlaidoti. Balkanuose raginama, kad atsakingi generolai būtų teisiami ir e, te, teisingai nubausti. Ponas Rosi, vieną minutę. Ačiū. Visai neseniai Belgijos policija e, padarė baisę, baisų nusikaltimą prieš katalikų e, kunigą, kurį suėmė be e, jokių kaltinimų ir konfiskavo jų kompiuterius. Buvo paimta svarbi informacija. Tai yra žmonės, kurie galėtų, turėtų būti ne, laisvi Taip pat buvo įsiveršta į e, bažnyčią ir suniokoti keli kapai. Mes turime pripažinti e, lygybę prieš įstatymą bei teisės viešpatavimą. Todėl aš prašyčiau, kad būtų perduotas poniai Ašton mano prašymas, kad būtų imtasi veiksmų pataisyti situaciją dėl tų nelegalių veiksmų prieš ES valstybę narę. A közép-kelet-európai országok uniós csatlakozása. Panas Sogor, vieną minutę. Vidurio Europos valstybės įstojo Europos Sąjungą Tai buvo didelis iššūkis, e, kaip ir pati plėtra rytų kryptimi. E, kalbant apie ekonomiką, aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į vieną dalyką, kurį dažnai užmirštame. Šiuose valstybėse mes turime įvairių tautinių mažumų. Tai nėra žmonės, kurie imigravo šią šalis, o tiesiog dėl istorinių priežasčių, dėl sienų keitimas ir panašiai, jie galų gale atsidūrė tose kitų šalių teritorijose. Uh, Ir kalbos klausimas dėl to yra labai svarbi problema. Ša, šalis už ES e, ribų kartais yra liberalesnės e, kalbinė prasme negu mūsų pačių valstybės narės. Mažumoms svarbu jausis patogiai savo gyvenamoje šalyje, kad ir kurie gyventų. Ir aš manau, kad e, ES valstybės narės galėtų nemažai išmokti iš valstybių kandidačių Visi mūsų Europos piliečiai turėtų būti traktuojami taip pat, tai yra, turi būti ginamas jų orumas, nepriklausomai nuo to, iš kur jie yra kilę ir kokia yra jų gimta kalba. Toliau, ponė Jasavielka, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, E, kad e, Europos parlamentarai susiduria su e, medicinės, medicinos paslaugų problemas. Tai reiškia, kad mes turėtumėm e, nustatyti kažkokias tai procedūras, kurios užtikrintų parlamentarams e, medicinę priežiūrą tais atvejais tose valstybėse, kur nėra tam pritaikytų institucijų. Situaciją reikėtų gerinti. Pone pirmininkė, mm, ponės ir ponai, e, Aš noriu padėkoti už tai, kad e, pasirūpinta mano sveikata, kai e, aš išgyvenu sunku laikotarpį, e, už tai, kad padėjote mane pargabenti iš Šankajos ligoninės. Noriu padėkoti taip pat savo kolegiams, parlamentarėms, poniai Klas ir kitiems, kurie prie to prisidėjo. Iš tikrųjų visiems labai dėkoju. Ponas Sikerski, vieną minutę. Ponai ir ponios, krizė labai stipriai paveikia daugelį žmonių, tačiau norėčiau šiandieną kalbėti apie jaunus žmonės. Ypač tuos, kurie gyvena skurde, tuos, kurie jaučiasi atskirti, tuos, kurie ilgą laiką neranda darbo. Jaunimas sudaro didžiąją bedarbio armijos dalį. Jie patenka iš augusių į pasaulį be jokių perspektyvų sukurti geresnį gyvenimą. Mes žinome, kad geras įslavinimas yra viena iš esminių prielaidų. Mes turime investuoti daugiau į tai, kad jaunimas galėtų tobulintis. Žinote, kad e, uždaromi e, fabrikai, prarandamas darbo vietos. Laimė mes vis dar turime mokyklas ir universitetus, kurie veikia. Ir jie teikia galimybių taip pat e, organizuoti darbinį mokymą profesinį mokymą. Taigi mes turime palaikyti jaunimo mokymą, švietimą, ypatingai krizės sąlygomis. Todėl aš e, džiaugiuosi, kad e, ponė Sidonė Žanžajevska parengė ataskaitą apie biudžetą, biudžeto panaudojimą, e, ypatingai akcentuodama jaunimo problemas. Ponas Tarabela, vieną minutę. Europa tampa vis labiau nepiliečių Europą. Kodėl? Todėl, kad mes nevykdome uh, tokios politikos, kuris skirta piliečiam kaip pasiteisinant futbolo varžybom galima atšaukti suorganizuotą susitikimą su nevyriausybinių organizacijų atstovais. Pasižiūrėkime, kaip prancūzai kovoja dėl savo pensijų teisių ir kiek Prancūzijoje uždirba futboli, f, futbolo žaidėjai. Mums nesvarbu niekas kitas, tik tai futbolo komanda. Ir jei visame pasaulyje gyventų tik milijonieriai futbolininkai, e, tai tada gal būtų ir lengva, bet dabar yra žmonių, kurie gyvena visiškai skirtingom sąlygom ir kuriem kiti yra prioritetai, kaip pavalgyti ir, ir kaip apsirengti. Vienai minutiai, panas Enčių. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pareikšti užuojautą šeimoms aukų, kurios nusinešė potvinį Rumunijoje. E, ir noriu pareikšti, kad mes esame su jais. Deja, deja, kadangi trūko prevencinės infrastruktūros ir taip pat buvo prastai pasirengusios valdžios institucijos, nepaisant to, kad praeitie jau buvo panašios patirties vis tik tai visą tai atneša daugybę materialinių nuostolių ir taip pat buvo prarasta žmonių gyvybės. Kaip jau sakiau ankstesnės sesijos metu, norėčiau dar kartą pakartoti. E, noriu paraginti komisiją parengti programą, kurie būtų išdėstyti pasiūlymą, kaip geriau valdyti upių tinklą valstybėse narėse, o taip pat turėtų būti numatytos papildomas priemonės, kurios, reiktų, e, kurios leistų investuoti E, į tokį upių tinklo tvarkymą, tam, kad išvengtume ateityje panašių tragedijų. Dar gal gale Rumunų tautos vardu noriu padėkoti Prancūzijai, Belgijai, Bestijai už labai greitą reakciją, e, suteikiant būtent e, civilinės e, gynybos, civilinės saugos e, priemonių ir mechanizmų. Masnatau. Norėčiau, ponia pirmininkė, atkreipti E, dėmesį tai, kad e, mano regionas yra painiojamas su um, kitu regionu. Uh, Kumbrija, kurią aš atstovauju, netaip seniai nukentėjo nuo rimtų uh, potvinių ir buvo sunaikintas turtas, taip pat buvo prasta gyvybė. Taigi Britanijos vyriausybė iš tikrųjų turi taip pat visokiojo pateisę kreiptis į solidarumo fondą ir prašyti paramos. Uh, Šie pinigai, kurių Britanija galėtų pareikalauti, galėtų siekti iki 100 milijonų svarų. Tačiau, kad ir kaip keista, Britanijos vyriausybė nesikreipė. E, Britanijos piliečiai taip pat sėkmingai moka mokesčius ir jie turi teisę į pagalbą iš Bruselio. E, aš manau, kad jie turi teisę pareikalauti e, dalies tų lėšų, kurias yra sumokėję. Ir aš manau, kad iš tikrųjų leiboristų vyriausybė šiuo atveju pasielgė nevykusiai, nesimdama jokių priemonių. Ačiū toliau, panas Matula. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Didžiuliai potviniai apėmė didžiulės Rumunijos teritorijos ir dėja taip pat žuvo 23 žmonės, per 18 tūkstančių žmonių teko evakuoti, tūkstančiai, e, per 80 tūkstančių žmonių teko evakuoti, tūkstančiai namų buvo sugriauta ir kas blogiausia, kad potviniai tuo nesibaigia. Rumunijos vyriausybė dabar mėgina kovoti su užplūdusiais vandenimis, e, taip pat mėgina apskaičiuoti nuostolius ir norėtų pasinaudoti ES solidarumo fondu. E, suma, kurios Rumunija tikėtųsi ilgalaikė perspektyva, be abejo, e, padengs tik tai dalį atstatymo darbų kainos. Tačiau tai pasiūstų labai svarbų signalą piliečiams, kurie prarado visą savo turtą tiesiog per kelias akimirkas. Uh, E, jeigu rumunai gautų pagalbą iš ES, tai parodytų jų, jiems, jog iš tikrųjų Europoje egzistuoja solidarumas, vienybė e, krizės e, atveju. Todėl aš raginčiau visus kolegas pademonstruoti tą solidarumą rumunams ir patvirtinti finansinę paraišką, kai tik tai Rumunijos valdžia kreipsis dėl pagalbos teikimo. Ačiū. Panas Bisnaru. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė tarp dviejų pasaulinių karų e, - Rumunija, Vengrija bei Italija e, gyveno fašistinės diktatūros sąlygomis ir e, tai atnešė daug žalos tiek viduje, tiek tarptautinėse santykiuose. Dabargi Italijoje vėlgi Silvija Berlusconi grasina perimti visišką monopoliją žiniasklaidos priemonės, tarpu Rumunijoje Taip pat mėginame įsteigti monopolinę žiniasklaidos priemonių priežiūrą. Rumunija šiam pastangom e, pritarė politinė partija, kuri e, atitinka vieną iš mūsų politinių frakcijų, e, sakydama, kad tai yra iš tikrųjų pavojus nacionaliniam saugumui. Aš manau, kad ES turėtų pasimokyti iš savo istorijos ir nebepasiduoti tokiams provokacijoms. Uh, Ačiū. Pane Lukačievskai, vieną minutę. Labai ačiū. Pane pirmininkė. Liepos 1, pirmininkaujantį Belgiją. Belgija perėmė pirmininkavimą ir skirtingai negu anksčiau pirmininkasios valstybės, Belgijos vyriausybė neištiestė savo prioritetų dėl darbų programos. Taigi mes turėtumėm klausimą. Ar iš ties yra teisybė, kad bus sprendžiamas visas problemas, kurios yra aktualios ES. Aš žinau, kad Belgijos vyriausybė nutarė peržiūrėti įstatymus susijusius su e, reakcijomis į įvairias gamtinės nelaimės. Tai be abejo labai aktualu šiuo metu, kai Lenkija, Rumunija, daugelis kitų valstybių nukentėjo nuo potvinių nes žmonėms iš tikrųjų reikalinga greita pagalba, greita reakcija ir e, tikimės, kad nepaisant vidinių problemų e, savo šalyje, pirminkauti Belgija vis dėlto e, išpildys e, savo e, pažadus piliečiams, atitiks jų lūkesčius. Taip pat tą progą norėčiau pareikšti giliau žautą visoms aukoms visose šalise, kurios nukentėjo nuo potvinių. Ponės Gžip. E, vienai minutiai. Tikiuosi teisingai ištariau jūsų pavardę. Ar jūsų pavardė skamba gžip? Aš suprantu, ponė pirmininkė, kad jums sunku <laughs> ištart mano pavardę. Vis dėlto, ponė pirmininkė, birželio 21 Rusija užsuko gamtinių dujų čiaupus Baltarusijai nutraukė tiekimą Baltarusijai ir e, leido suprasti, kad bus imtas tik dar griežtesnių sankcijų, jeigu Baltarusija nesims, ne, ne, nesumokės skolų. Tačiau Baltarusija savo raštu pasakė, kad tokiu atveju jinai blokuos uh, gamtinių dujų tranzitą Europos Sąjungai. Ekspertai uh, e, pareiškia, kad uh, taip kuriamas spaudimas, kuris, uh, kurio mėginama priversti Baltarusiją pasirašyti tam tikras politinės sutartis arba uh, laikytis tam tikrų standartų, arba siekiant e, pakelti jos prekių kainas, tarptautinėje prekyboje. O galbūt taip pat siekis e, priversti Baltarusiją parduoti kai kurios e, strateginės ekonominės bendrovės. Tačiau labai svarbu tai yra ir Nord Stream dujotekio kontekste. E, taigi aš norėčiau paklausti, pana pirmininkė, kaip e, ankstyvo perspėjimo mechanizmas veikia būtent tokiais atvejais. Aš žinau, kad mes e, turėjome pasirašę konkretų kontraktą dėl, konkrečią sutartį dėl šio mechanizmo aktyvavimo. Kągi, ar panas Kelen yra salėje? Atrodo, nėra. Tada paskutinė kalbėtoja bus ponia Maginės. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti šios dienos komisijos dokumentą dėl e, mažinės prekybos rinkos stebėsenos e, tam, kad iki 2020 metų būtų e, sukurtos tobulesnės vidinės paslaugos. Manau, kad tai yra puikia ataskaita, kuri visoje mažminės prekybos grandinėje įneš daugiau skaidrumo. Faktiškai turėjome paskutinę savaitę kai e, iškilo skandalingo atveju, kada e, žemės ūkio produktai buvo labai nukainuoti, įskaitant ir mano valstybę, tačiau maisto produktų kainos vartotojams buvo e, nepaprastai užkeltos. E, labai svarbu, kad šiame dokumente yra analizuojami ne tik tai e, mažmės prekybos ekonominiai aspektai, bet taip pat ir socialiniai, aplinkosauginiai, vartotojų apsaugos aspektai šiame sektoriuje. Mes tikimės ir tikiuosi, kad šis parlamentas iki rugsėjo 10 pateiks savo e, nuomonė padarys savo pastangas ir neprieiks dešimtmečio e, apginti vartotojams, o taip pat apginti ir gamintojams neanticingus konkurencijos. Kągi dėkoju, to mes baigėme minutės trukmės pasisakymus. Kitas darbo tvarkės punktas būtų ponios Turnen ataskaita, kur kalbam apie jaunimo galimybę patekti darbo rinką skatinimą, stažuotojų ir praktikantų statusų sustiprinimą. Taigi norėčiau pirmiausia teikti